sesiją dabar baigiu ir pereisime prie labai panašios temos. Būtent komisijos e, pirmininkės pavaduotojo ir sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo dėl padėties Venezueloje po neteisėto naujos nacionalinės asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo dėl parlamentinio perversmo. Šį kartą jums pritarent netaikysime spontaniškų pasisakymų procedūros ir kaip įprasta įžanginį žodį tars vyriausiasis įgaliotinis ponia Borelė. Jeigu esate pasirengęs, prašome pasisakyti apie padėtį Venezueloje? Jeigu ne, nieko tokio. For following this closely. Thank you so much, High Representative. The floor is I yours. was looking for the Tuoj tik tai susirušiuosiu visus pasisakymų lapus, tiek daug diskusijų, labai įdomių diskusijų. Uh, vyko paskutinės diskusijos skirtos Venezuelai. Prieš keletą savaičių plenarinėme posėdėje buvo kalbama apie karinę migracijos krizę dėl pastarųjų metų krizės šalyje. Ir dabar matome, kad politinė krizė paštrėjo. Taip įvyko dėl išpolius prieš konstitucinę uh, santvarka prieš nacionalinę asamblėją atėmus visus teisėtus įgaliojimus iš teisėto nacionalinės asamblėjos e, pirmininko. Buvo užkirtas kelias, užkirta galimybė patekti į nacionalinę asamblėją, tai yra išpolis prieš nacionalinę teisę ir tai taip pat sukelia kliūčių ieškant taikaus sprendimo iškilusiai krizėje. Tad e, nebuvo gerbiamos teisinės procedūros, nebuvo e, gerbiami demokratiniai principai, nebuvo kvorumo, nebuvo balsuojančios daugumos. Viso to nebuvo teisėta. E, bet kokie aktai ir sprendimai priimami nacionalinėje asamblėjoje nebus ir negali būti pripažįstami ES. Tuo tarpu mes matome, kad Gvaido yra pripažįstamas kaip teisėtas nacionalinės asamblėjos pirmininkas, tarptautiniu mastu yra pasmerkiami įvykdyti veiksmai prieš Gvaido, tai reiškia, kad reikia, kad reikia atsižvelgti į visas priemonės Tačiau tomis priemonėmis neturėtų būti paploginta ir taip prasta piliečių padėtis. Mums reikia papildomų galimybių, konstruktyvių galimybių, kurios leistų prisidėti prie konstruktyvaus krizės sprendimo. Nors matome, kad situacija užsiblokavo ir kol kas nematome uh, galimybių išspręsti situacijos, tačiau vis tiek reikia sudaryti galimybės politinėms dėryboms. Ir mes sieksime sprendimo, tačiau suprantame, kad e, sprendimas gali būti atrastas tik tai per rinkimus, kad e, būtų atkurtas pasitikėjimas be kita ko. Uh, nacionalinėje asamblėje, aukščiausiojo teismu, nes be to negali įvykti patikimi prezidento rinkimai ir netrastas sprendimas kriziai Venezueloje. Tad mes ir toliau sieksime padėti atkuriant demokratijos procesus ir grindžiant kelią sąžiningiams ir teisėtiems prezidento rinkimams. Taip pat reikalingas labiau suderintas požiūris, sprendžiant krizę tarptautinėje bendruomenėje. Specialusis patarėjas Iglesijas tikrai <laughs> negalvokite, kad kalbu apie kitą Iglesijas, Enrique Iglesijas. Mes su juo turėsime įvertinti situaciją ir pagalvoti, ko dar galima būtų imtis. Baigdamas pasakysiu, kad mes ir toliau stebėsime poslinkius kartu su savo, su kitais tarptautiniais subjektais. Mums reikalingas tarptautinės bendruomenės dalyvavimas skubiai, tad tokia būtų informacijos, kurią jums norėjau perduoti santrauką ir šiandieną būtų tokios išvados. Mums reikia suderintų pastangų tarptautinėje bendruomėje ir mums reikia jų skubiai. Skubiai. Visą tai negali tęstis amžinai ir mes e, tų pastangų imsimės per ateinančias dienas, siekdami visų suinteresuotų šalių paramos. prašydami susijusių šalių tęsti darbą. Oslo procesas taip pat yra įstrigęs, o visa politinė situacija reiškia, kad turime daryti didesnį sprendimą siekdami sąžiningų laisvų rinkimų, kaip kad buvo nekarta jau seniai e, reikalaujama, nesėkmingai, bet e, mes kalbame apie tai, kad tai, kas įvyko nacionalinėje asamblėjoje, yra tolesnis riboženklis e, ir mums reikia prisimti daugiau, e, imtis daug didesnių veiksmų per ateinančias savaitės. Ačiū. Dabar išklausysime Europos liaudės partijos frakcijos vardu, pana Lopes Gils, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausias įsigaliotinė. Iš tikrųjų, šios diskusijos po to, ką aptarėme anksčiau, mane verčia manyti, kad einame tą pačią kryptimį, dar, darome per mažai ir per vėlai. Uzurpatorius Nikola Maduro pabandė įvykdyti valstybės perversmą su kariškių pagalba, e, kad kad e, vienintelė pripažįstama parlamentinė institucija būtų ta, kuri jam paranki. Ir jos, jo tikslas pasie, padaryti viską, kad nebūtų, nevyktų pereimas prie demokratijos ir kad jis išlaikytų valdžią savo rankose. Parlament, šiam parlamentui dar kartą tenka reikšti savo paramą Juan Gaido, ne tik kaip teisėtam parlamentės asamblėjos vadovui, bet ir kaip laikinajam Venezuelos Respublikos vadovui. Tai jau padarė apie 60 pasaulio valstybių, demokratiškų valstybių. Negalime užmiršti, kas sukėlė e, krizę Venezueloje, ne, nei kas bandė įvykdyti šalie, šalie valstybės perversmą. Taigi kreipiamės į vyriausiai galiotinį ir prašome, kad toliau būtų taikomos sankcijos tiem, kurie už tai atsakingi, kurie pažydinėja įstatymo viršenybės valstybės principus. E, tai būtina, kad tie, kurie yra kalti, neliktų nebaudžiami, nes piliečiai, šalies piliečiai e, kenčia, subingai kenčia dėl, dėl režimo politikos. Turime nepamiršti žmogaus teisų pažeidinėjimų ir negalime leisti, kad tie žmonės, Venezuelo žmonės, turėtų kesti tokią baisę situaciją ir nematytų jokios ateities. E, toliau socialistų frakcijos vardu ponas Lopės, vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Kaip sakė vyriausias įsigaliotinis Josepas Borelis, šiandien esame čia, kad pasmerktume bandymą įvykdyti parlamente valstybės perversmą. Ta bandė padaryti Nikola Maduro režimas. Venezuelos demokratinėje asamblėjoje buvo, band, buvo bandoma sukurti paralelinę e, instituciją ir pasiekti, kad Juan Gaido būtų nuverstas. Tačiau daugybė e, pasaulio valstybių, taip pat daug Europos šalių pripažįsta jį laikinų valstybės vadovu. Turime suvokti, kad ES turi suvadyti konstruktyvų vaidmenį, tačiau kartais tai stumia mūsų nevilti, nes e, turime reikalų su režimu, Venezuelos režimu, kuris yra netoleruotinas, nepakestinas. Šalyje tęsiasi humanitarinė krizė. Turime tęsti darbą ir e, taikyti Venezuelos pareigūnams individualias sankcijas ir ieškoti demokratiškos išeities, pasiekti, kad šalyje būtų surenkti laisvi ir nepriklausomi rink, laisvi ir, mm, demokratiški rinkimai. Toliau ponas Kanės, Renių frakcijos vardu. E, reikėtų ne tik diskusijų ar rezoliucijos parlamente. Parlamentas per šią rezoliuciją smerkia, ragina, kalba apie svarbius Venezuelos istorijos e, momentus, smerkia e, Maduro režimą, kuris bandė įvykdyti valstybės perversmą ir paimti savo kontrolę vienintelę demokratišką instituciją, e, kuri priešinasi jo režimui ir daro tai visiškai neprimtinais būdais bandydamas užkirsti kelią demokratiškai išrinktiems atstovams atlikti savo darbą. Reikalaujame, kad Juanas Gaido būtų pripažintas vieninteliu teisėtų Venezuelos vadovu ir jo atstovaujama parlamentas vienintelė teisėta parlamentinė institucija. Taip pat, kad būtų pasmerktas e, e, Maduro režimas. Taip pat Europa turi būti pastangų kurių tikslas sugražinti Venezuelą į kelią, kuris veda link demokratijos, kad būtų tų pastangų priekyje. Taip pat sustiprinti e, sankcijas prieš tuos, kurie pažeidinėja žmogaus teisės. Taip pat ragina visas valstybės, kurios dar nepripažino Hangaido teisėtų šalies laikinų vadovų, kad tai padarytų. Uh, ir kad būtų pripažinti kiti teisėtai šalyje veikiantis politikai. Taip pat šioje rezoliucijoje e, kreipiamas į Venezuelo žmonės ir turėtume nusiųsti aiškę žinę, kad nesate vieni. Ir parlamentas bei parlamento nariai turėtų sustarti dėl demokratijos gynimo ir turėtume pareikšti, kad mes nenuilstamai dirbsime Venezuelos demokratijos labui kad venezueliečiai galėtų žvelgti į ateitį su viltimi. Aideris, prašom. Ačiū pirmininkė. Situacija Venezueloje sukrečianti. Austrijos užsienio reikalų ministerija šioje naftos gausioje šalyje apibrėžia padėtį taip. Nestabili politinė padėtis, aukos, e, mirštantys žmonės per protestus, e, prasta medicininė situacija. Bet labai dažnai nutylimas vienas dalykas, dėl ko kilo šis smurtinis chaosas. Tai yra brutalus e, kairysis socialistinis diktatorius, kuris visomis išgalėmis kabinasi į e, savo postą. Ir jisai pasakė, Maduro pasakė, jeigu nepavyks kitaip, tai ginsimės ginklais. Ir dėl to šis režimas yra tarsi laikomas kairiųjų režimo modeliu. Ir mes kalbame apie mm, kovą ne Venezueloje, bet ir Europoje, bet aš tikiuosi, kad taip toli viskas nenueis. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Terč. Ačiū. Labas vakaras. Uh, Man patinka, kaip keičiasi pasisakymų tonas ir kad visi sutarė dėl to, ko norime rezoliucijoje ir ko norime Venezueloje. Kad galiausiai kai kas nusprendė, kad reikia daryti kiek įmanoma didesnį spaudimą nusikalstamam komunistui ir e, narkotikų e, kontrabandininkų režimui tik e, po bandymo įgyvendinti perversmą Venezuelos parlamente, kad reikia griežtesnių sankcijų visiems, kurie už tai atsakingi Madurui bei kitiems, kad neturėtų nei vieno dolerio už Venezuelos ribų. Jie pelnosi iš Venezuelos. Jie yra susijęs su Ispanijos komunistais, kurie dabar yra vyriausybėje. Reikia nuversti tą diktatūrą, nes ji kelia grėsmę rež... visam regionui, nes kasdien žudo savo žmonės. E... Taip pat o, yra nepaprastai korumpuota. Ančiau net pėtsrė Toliau ponas Pineda. Ačiū pirmininkė. Įdomu yra tai, kad šiame parlamente siūloma paremti atstovą, kurio net neremia opozicija. E, kad e, korumpuotas perversmo šalininkas para buvo išrinktas e, vadovų, parlamento vadovų, nes e, Gaido neturėjo, nebeturėjo paramos. Tačiau pa, buvo pabandyta įvykdyti šį manevrą ir tarsi e, viską pristatyti teisėtai. Tačiau visą tai skaičiau laikraštyje, dienraštyje. Galima tikriausiai padaryti išvadą, kad aptariamas kandidatas yra apsimetelis ir kad toliau prašome sankcijų prieš šalies žmonės. Tačiau tikriausiai logiška manyti, kad Gaido palaiky, pa, pavyzdžiui, Gaido palaikė karinę e, perversmą ir karinius veiksmus prieš Ispanijos vyriausybę, ką tik apie tai kalbėjo prieš mane kalbėjęs kolega. Mane stebina tai, kad šio e, parlamento nariai e, išsako tokias pozicijas, kurios prieš kurį laiką buvo tikrai neprimtinos Europoje. Ačiū. Turime laikytis skirto laiko. Taip pat norėčiau padėkoti ir vertėjams už jų darbą. Kitas kalbėtojas Tajanis, prašom. Dėkuoju. Visų pirma, noriu pasveikinti du Venezuelos atstovus, kurie dalyvauja mūsų posėdėje nacionalinės asamblėjos pirmininkas vis tik, nepaisant pono Maduro diktatoriaus pastangų, buvo išrinktas jis panaudojo dar kartą, panaudojo kareivius, kad šioje Latino Amerikos šalyje padarytų galą demokratijai. ES privalo reaguoti. Uh, Neturime apsigauti, negalvoti, kad viską galima išspręsti humanitarnės pagalbos būdu. Turime būti stiprus ir drąsus, turi pripažinti Juan Guaido kaip laikinai e, Venezuelos prezidentą. Mes e, e, parengsime dokumentą kuris dar kartą akcentuoja tuos e, visus negerus e, pono Maduro veiksmus, kai jisai smaugia demokratiją. E, visiškai teisinga būtų įvesti sankcijas tiems, kurie yra už žmogų teisų, atsakingi už žmogaus teisų pažeidinėjimą. Maduro ir e, jo e, pakalikai e, turi pajusti tas sankcijas komisija ir visi mes turime veikti drąsiai, užimti labai stiprią, ryštingą poziciją Maduro diktatūros atžvilgių. Turime turėti tokios drąsos. Pone San, Santos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. demokratiškai išrinktas atstovas negalėjo patekti į parlamentą ir negalėjo vykdyti savo funkcijų. Tai buvo peržengta raudonoji linija. To niekada jokiais būdais negalima toleruoti, nes e, tokiais žingsniais yra tik tai labiau polarizuojama Venezuelos visuomenė, e, komplikuojasi galimybės išspręsti krizę, o taip pat ir aišku, kad um, Sustiprinamos Venezuelos piliečių kančios. Mes matome, kad e, didžiulė dauguma Venezuelos piliečių gyvena žemiau skurdo ribos. Nuo pat e, to Venezuelos, tiksliau mūsų parlamento kadencijos pradžios įvyko tris kartus diskusijos, e, priimama septinta rezoliucija šią temą. ir pagaliau e, turi po žodžių sekti veiksmai. E, Venezuelos žmonės negali ilgiau kentėti. Dėl to mes norėtume pritarti jūsų ryštingiams veiksmams. Sankcijos tiems, kurie pažeidžia demokratijos principus ir žmogaus teisės Venezueloje. Ir tuo pat metu mums reikalinga dialogo grupė, kurioje būtų siekiama laisvų, sąžiningų rinkimų, stebint tarptautiniai bendruomeniai, tam, kad pagaliau piliečiai galėtų tarti savo žodį. Mūsų kolegos taip pat jau ilgai dirba ir toliau kalbės Harazanova vieną minutę. Prašyčiau laikytis kalbėjimo laiko. Gerbiamas vyriausias įgaliotinį. 2019 baigėme diskusijos dėl Venezuelos ir 20-uosius pradedame aptardami dar vieną krizę toje šalyje. E, įsivaizduokime, kas būtų, jeigu mūsų Europos parlamento pirmininko policija neleistų patekti į šį pastatą, jeigu jam tektų e, keberiotis per spigliuotą vielą, spigliuotos vielos tvorą, kad galėtų pasiekti parlamentą. Bet būtent taip nutiko praeitą savaitę Juan Gaido. Deja, gaila, kad tokie įvykiai jau mūsų nebestebina. Atrodo, kad Nikolas Maduro neturi jokių ketinimų atsisakyti valdžios ar e, skatinti demokratišką persitvarkymą. Taip nutiks tik tada, kai jis primes savo pasitraukimo e, sąlygas. E, e vyks selektyvus rinkimai, taip pat e, reikia taikyti selektyves sankcijas bei reikalauti tinkamo dialogo pradžios. Brigada. Žodis e, poniai Pereira. GUE frakcija. Disku, Vyksta ne pirma diskusija apie Venezuelą šiame parlamente ir matome, kad viskas tik tai komplikuojasi. Iš esmės mes kalbame apie perversmą, kuris tarsi turi būti legitimizuojamas, bet e, iš esmės reikalaujama sankcijų, nuo kurių uždustų uh, E, Venezuela žmonės ir taip jau kenčia. Tačiau Venezuelos žmonės jų nepleidžia viltis, nepaisant kišimosi iš išorės, nes e, Venezuela E, e, priešinasi, jinai nenori paklusti e, kišimuisi iš užsienio. Ačiū. Toliau Montero de Aguiar minutė. Ačiū, Nikolas Maduro. Nikolas Maduro režimas nusekliai pažeidinėja Venezuelos konstituciją. Paskutinis toks pavyzdys tai operacija neseniai įvykdyta, kurios tikslas e, neleisti Juan Guaido tapti parlamento pirmininku ir vietoj jo prakišti Luis Parą. E, visiškai nepaisoma demokratijos principų. Matome, kad Dėl dabartinio režimo kenčia daugybė venezueliečių, apie tai esame pasisakę įvairiausiose rezoliucijose, kalbėję diskusijose šią temą. Mes palaikome Juan Gaido ir teisėtai išrinktą parlamentą toje šalyje. E, mes smerkėme įvairiausius pažeidimus, kuriuos vykdo Nikolas Maduro jau ilgą laiką. Gaila, kad tenka konstatuoti, kad taikomamas savavališkas, toks, imamasi tokių savavališkų priemonių prieš parlamento narius. Pirmininkė, aš norėčiau apgailestauti dėl to, ką sakė kiti kolegos. E, tai, tai buvo isterija, tai ką išgirdome. Reikėtų tai pasakyti Venezuelos žmonėms, kurie kenčia šalyje. Kairiųjų vyriausybės užmerkia akis prieš tokią apgailėtiną situaciją, o mes palaikome Venezuelos žmonės. Grazie, signor Presidente, signor Alto Reprezentante. Solo pochi giorni fa. Žodis ponui Dantį. Nesimo. Dėkuoju, ponė pirmkė, vyriausias įgaliotinį. E, prieš keletą dienų, vos prieš keletą dienų, e, vėl matėme pono Maduro smurtinių veiksmų protrūkį. Jis ir jo režimas uh, verčia savo žmonės e, išvykti iš savo e, šalies, e, kuri yra buvusi viena iš turtingiausių. Milijonai žmonių jau išvyko iš šalies, didžiulės BVP sumos jau prarastos. matome, kad BVP e, pagal Taptutinį valiutos fondą yra baisiai susitraukęs. ES remia demokratiją ir e, per e, diplomatiją ir, apie, ir per jūsų minėtas sankcijas mes bandome padaryti galą Maduro režimui ir prieiti prie demokratinių rinkimų turime smerkti ne tik patį režimą, bet taip pat ir jo e, rėmėjus, tame tarpe ir Rusiją. Dabar žodis poniai e, Bilbao Barandyka. Ačiū pirmininkė vyriausias įsigaliotinį. E, Maduro režimo bandymai paimti savo kontrolę asamblėje yra blogiausias dalykas. Tačiau, kad šalyje būtų įveikta ši situacija, privalu toliau remti Juan Gaido, e, pripažinti jo įgaliotinius, taip pat toliau remti e, kai kurias pajėgas ir akcentuoti, kad e, šalis gali taikiai pakeisti situaciją. Taip pat reikia sankcijų tiems, kurie pažydinė žmogaus teisę šalyje. E, ven, ven, ven, Maduras, Maduro paliko Venezuelą prieš. Nesirūpina Venezuela jau daugelį metų, šalis kenčia diktatūrą. Dabar žodis gerbiamajam e, komisijos vicepirmininkui. E, jums teks pabaigti diskusiją. Tam jums skiriamas penkios minutės, jeigu nesate dar pernelyg pavargęs. Ir ačiū jums už kantrybę. Dėkoju. Dauguma iš, daugumoje iš pastabų e, parlamento nariai e, kalbėjo apie e, tų įvykių, e, kurie e, ištransliuoti visame pasaulyje interpretacijas. Man e, yra visiškai aišku, kad negalime laikyti įvykusių rinkimų E, taisyklingais ir turime priimti, kad Juan Guaido yra e, laikinasis prezidentas. Tai problemas neišspręs, bet bent tai jau nuosekli pozicija iš mūsų pusės žiūrint. Aš e, matau, kad šiame parlamente požiūriai į tai, kas vyksta Venezueloje, smarkiai išsiskiria, bet turime uh, žiūrėti į faktus. E, e, nacionalinės asamblėjos pirmininkas e, išlieka e, laikinuoju Venezuelos prezidentu. Dabar noriu visiems padėkoti už jūsų e, indėlį e, šiuose diskusijose. Ebben a mai vitát lezárjuk, és csütörtökön fogunk. Um, kaip žinia, ketvirtadienį bus balsuojama dėl rezoliucijos. Linkiu Jums viso ko geriausio naujaisiais metais ir ačiū, kad atvykote, e, gerbiamas vyriausiasis įgaliotinį. Rytoj, sausio 15-ąją, trečiadienį, tęsime darbą nuo 9 e iki pusės 3 ir po to nuo 15 iki 23 valandos. Ačiū visiems uždėmesi ir labos nakties.